Cari colleghi, innanzitutto. Gerbim kolegos. Visų pirma, noriu Jūs pasveikinti ir palinkėti sėkmingų naujų metų, o dabar apie Sakarovo prizą, premiją. Turime prisiminti tuos, kurie iki šiol jį laimėjo, prisiminti tuos, kurie visame pasaulyje